przewodniczący! Good morning. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos, pradedame sesiją. norėčiau jį pranešti, kad e, tęsėme spalio 13 dieną, e, šių metų spalio 13 dieną, nutrauktą plenarinį posėdį. To posėdžio protokolas išdalintas. Jei neturite jokių pastabų, tuomet laikysime to posėdžio protokolą patvirtintų. Chciałem podać Państwu parę początkowych uwag Turiu keletą pranešimų. Per ateinančias savaitės Europoje reikės priimti svarbių visam žemynų sprendimų. Vakar dalyvavau Europos vadovų tarybos susitikimo užbaigime. Eurogrupės narės ir Europos vadovų taryba privalės priimti sprendimus, kurie tenkintų mūsų piliečius ir rinkas. Ponai Van Rumpojus ir Baroso atvyks čia ketvirtadienį 10 val. ir pristatys e, vadovo susitikimo rezultatus. E, rytoj kalbėsime apie Europos semestrą, o trečiadienį balsuosime dėl biudžeto. Norėtume, kad 2012 biudžetas būtų investicijų, ekonominio augimo ir darbo vietų kūrimo biudžetas. Noriu padėkoti visiems kolegoms dalyvavusiems konferencijoje skirtoje naujam daugiamečiam finansavimo planui laikotarpiu iki 2020-ųjų. Ta konferencija surinkta Europos parlamento iniciatyva. Mes iškėlėme tokį pasiūlymą, konferencija pavyko sėkmingai. Ir paaiškėjo, kad už pusmečio reikės surenkti dar vieną konferenciją ir už metų dar vieną konferenciją. Dalyvavo nevažai Europos parlamento narių. Mes tikrai įnešėme savo indėlį į šią sritį. Vakar įvyko pirmieji laisvi Tuniso istorijoje rinkimai. Tai buvo istorinė dalis. Istorinė diena šaliai ir visam arabų pasauliui. Rinkimai praėjo teikiai ir balsuoti atėjo daugiau nei 90 procentų visų turinčių teisę balsuoti žmonių. Mes norime palinkėti visokiojopos sėkmės naujai išrinktam parlamentui ir vyriausybei. Europos parlamento nariai e, buvo stebėjimo misijoje toje šalyje ir jų e, ataskaitą išklausysime netrukus. Aš lankysiuos Tunise sekmadienį ir tai bus antrasis mano apsilankimas šalyje po arabų pavasario pradžios. Tai tik, tikrai labai svarbus ES regionas, turiuomenį visą Šiaurės Afriką. Uh, Libija, kita mūsų kaiminė pietose, dabar gali imtis demokratijos kūrimo šalyje kuriama pereinamojo laikotarpio vyriausybė. Visi jos sprendimai bus grindžiami įstatymų viršienybė ir pagarba pagrindiniams teisėms. Lankysiuos ir Libijoje, ten susitiksiu su mūsų partneriais ir aptarsiu aktualiausius klausimus. Noriu pasidžiaugti tuo, kad šalis laisva praėjus beveik, po beveik 40 mečius trukusio pulkininko Kadafio diktatūros. Vakar Ispanijos piliečius pasiekė gera žinia. ETA teroristinė organizacija paskelbė, kad ji galutinai atsisako ginkluotų veiksmų strategijos, ji rengiasi nusiginkluoti ir organizacija bus paleista. Mes džiaugiamės Ispanijos demokratiškų institucijų vardu ir visų tarnybų agentūrų, kurios kovojo su terorizmu. Uh, ta kova truko gan ilgai. Norime išreikšti ir užuojautą tų, šeim, tų žmonių šeimų nariams, kur, kurie žuvo, e, tai vykdant savo e, programą. E, Turkijos, iš Turkijos mus pasiekė liūdna žinia, sekmadienį įvykus ten žemės drebėjimui žuvo daugiau nei 200 žmonių. Europos parlamento vardu norėčiau pareikšti mūsų užuojautą aukų šeimoms. Kreipiuosi į visus Europos parlamento narius pagerbti žuvusiuosius tylos minutę.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 Švedijos institucijos informavo mane apie tai, kad ponė Lena Ek pakeis ponas Kent Johansson ir pradės eiti pareigas nuo šių metų spalio 18 dienos. Pradėjo eiti pareigas. Noriu pasveikinti naująjį mūsų kolegą čia.